Următorul, uh, următoarea dezbatere pe ordinea de zi este prezentarea raportului anual al Curții Auditorilor. Dabar perneme prie kito mūsų darbo tvarkės punkto. Išklausysime uh, audito rūmų uh, pirmininko pono Kaldeiros kalbą apie 2013 metų biudžetą. Tai bus metinė ataskaita. Noriu pasveikinti čia mm, auditorumo pirmininką poną Kaldeirą. Ir pirmiausiai žodį norėčiau suteikti jam. Domnule Caldeira, aveți cuvântul. Pone Kaldyra, žodis suteikiamas Jums. Thank you, Mr. President. Without delay. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš iš karto ir pradėsiu. Gerbiami nariai, e, gerbiama komisijos vicepirmininkė, ponė Georgijeva, man didelė garbė pristatyti audito rūmų 2013 finansinių metų audito ataskaita Europos parlamente. Europa išgyvena svarbių pokyčių laikotarpį. Europos komisijai iškilo daug svarbių uždavinių. Vienas jų – pagerinti ES biudžeto valdymą. Gerbiami nariai, prasidėjus šiam naujam išlaidų laikotarpiui, Audito rūmų metinėje ataskaitoje teigiama, kad ES finansų valdymas apskritai dar nėra pakankamai geras. Europos Sąjungoje e, tie, kurie valdo finansus, atsakingi ne tik iš tų finansų panaudojimą, jie taip pat privalo užtikrinti, kad e, panaudojant juos būtų laikomasi taisyklių. Ir e, iš, panaudojant ES biudžeto lėšas buvo įvykdyta e, mokėjimų, kurių bendra vertė 148 milijardai eurų. Audito rūmai daro išvadą, kad e, 2013 metais šios operacijos buvo įrašytos į apskaitą. Tai, yra, kad, ir, tai reiškia, kad mes nuo pat 2007 2007 metų dar kartą patvirtinome palankę nuomonę dėl finansinių ataskaitų patikimumo Europos Sąjungoje. Tačiau, nepaisant e, tokio aukšto mokėjimų lygio, neįvykdytų finansinių įsipareigojimų suma išaugo dar 9 milijardais eurų ir 13 metų pabaigoje sudarė 322 milijardus eurų. Tai e, reiškia, kad ES pinigų srautams daromas vis didesnis spaudimas. Todėl komisija raginama numatyti galimą lėšų trūkumą įgyvendinant ES programas. Tuo pat metu e, reikia nepamiršti, kokie yra ES tikrieji pinigų srautų poreikiai. Pavyzdžiui, remiantis naujausiais komisijos duomenimis, iki 2013 metų pabaigos galutinius naudos gavėjus pasiekė mažiau kaip pusė nuo 2007 metų finansų inžinierijos priemonėms išmokėtos 14, 14 milijardų eurų sumos. Gerbėmiai nariai, e, pelerik daug mokėjimų vis dar netitinka taisyklių. Ir iš tikrųjų bendras 2013 mokėjimų lygis, mokėjimų klaidų lygis išliko 4,7 procentai. 2013 kaip vertina auditorumai, klaidų lygis buvo uh, mažesnis šiek tiek negu 2013. -aisiais. 2013 uh, visos išlaidų sritis buvo paveiktos klaidų. Vienintelė išimtis buvo daugiau nei 10 milijardų eurų suma, kurią ES išleido savo pačios administracinėms reikmėms. Audito rūmai vertina, kad klaidų lygis yra didesnis. 80 e, procentų ES lėšų, už kurių valdymą komisija atsakomybę dalyjasi su valstybėmis narėmis. Ir nors komisijos ir valstybių narių veiksmai yra uh, E, dėdami tam, kad būtų užtikrintas žemas bendrų lygis, tačiau reikėtų padaryti daug daugiau, kad būtų užkirstas kelias toms klaidoms. Pavyzdžiui, audito rūmai e, kaimo plėtros rytyje nustatė e, klaidų lygį ir iš esmės jis galėjo būti sumažintas nuo 6,7 procentų iki 2 procentų. Ir tai galima buvo padaryti e, prieš šalims komisijai patenkiant prašymus dėl išlaidų kompensavimo. Pagrindiniai klaidų šaltiniai, kuriuos turėtų stebėti nacionalinės institucijos, tai prašymai finansuoti netinkamas išlaidas, pirkimų, tai, viešųjų pirkimų taisyklių pažeidimai ir neteisingos žemės ūkio paskaties plotų deklaracijos. Auditorumų nuomonė komisijos, komisija ir valstybių narių institucijos turėtų pirmiausia visą savo dėmesį skirti dėl šių priežasčių atsirandančių klaidų užkardimui ir užtikrinti, kad ES išlaidos būtų panaudojamos efektyviai ir veiksmingai. Gerbiami nariai. 2007-2013 e, programavimo laikotarpiu ES lėšų valdytojai neatsižvelgė į poreikį, išle, į poreikį išleisti turimus pinigus, taip pat į būtinybę atitikti taisyklės ir taip pat į rezultatų pasiekimą. Mūsų metinėje ataskaitoje yra e, pateikta daug pavyzdžių iš 19 audito rūmų 2013 priimtų specialiųjų ataskaitų, siekiant parodyti, kaip skyrus daugiau dėmesio rezultatams galima pagerinti veiklos rezultatus. Ir tai į tai atsižvelgdami audito rūmai palankiai vertina komisijos iniciatyvas, kuriomis skatinama perėti prie veiksmingumo puos, puoselėjimo kultūros kad tokia kultūra įsigalėtų, mūsų nuomonė visų pirma reikia ES ir nacionalinių lygmenių prisimti tvirtą įsipareigojimą siekti geriausių įmanomų rezultatų, turint nedaug ES lėšų. Antra, nustatyti tinkamus susiektiniais rezultatais susijusius tikslus ir teikti patikimą informaciją apie pažangą e, padarytą siekiančių tikslų. Taip pat trečia, Reikia sukurti tinkamas paskaitas, siekiant atlyginti už gerus darbo rezultatus ir imti sankcijų tais atvejais, jei e, gaunami prasti rezultatai. Iki šiol e, ES pinigų panaudojimo srityje didžiausias spaudimas buvo panaudoti lėšas. Taip pat reikia pasiekti, kad e, pas, rezultatai, kurių pasiekėme su ES lėšomis, būtų geriau pristatomi ir matomi. Komisija turėtų plačiau pristatyti savo metinę vertinimo ataskaitą ir turėtų ypač akcentuoti informaciją susijusią e, su Europos pridėtinės vertės sukūrimu. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami nariai. Norint pagerinti ES finansinį valdymą, negalime rinktis, ką daryti - leisti lėšas, laikytis taisyklių ar siekti rezultatų. Reikia sugebėti visus šiuos dalykus atlikti tuo pačiu metu. Užtikrinti, kad ES biudžetas būtų lengviau valdomas, kad nustatomi tikslai būtų aiškesni ir lėšų panaudojimo mechanizmai paprastesni. Ir kaip audito rūmų 2013 metų metinė ataskaita atskleidžia, mūsų institucija yra tvirtai įsipareigojusi padėti parlamentui ir kitoms institucijoms pasiekti e, lėšų, atsiprašau, pasiekti rezultatų ES piliečių labui. Labai ačiū ponė Dasilva Kaldeira. Ir toliau komisijos vardu kalbės komisijos narė Georgieva. Prašom. Labai ačiū ponė pirmininkė. Ačiū ponė Kaldeira, ačiū ponė pranešėja. Pradėsiu nuo štai ko, pakartosiu, kad mes vertinam auditorumų ataskaitą ir už labai konstruktyves rekomendacijas. Auditorumai nustatė, kad mokėjimo klaidų lygis 13 e, metais buvo 4,7 procentai. Tai dar toli iki tų 2 procentų slengščio, kurio mes siekiam. Tačiau tas lygis mažesnis negu prieš e, metus iki tol, tai buvo 4,8 procento. Na ir kokia dabar tendencija? Tendencija e, iš at, buvusių metų, kad tas klaidų lygis e, E, didėjo, dabar jau ta tendencija pasiekia tam tikrą lūžio tašką. Ir čia vėlgi kalbama apie 148 milijardus eurų e, išlaidų. Tad galima kalbėti apie mano e, komisijos kolegų darbo pastangų rezultatus ir, ir tai, kad buvo atsižvelgta į auditorumų rekomendacijas. Tačiau man kas yra svarbiausia, ką aš norėčiau pasakyti, mes ir toliau turėtume kantriai, ištvermingai dirbti, siekti tikslo. Antra, mus labai nuramino toji aplinkybė, kad mes galėsim dabar nuraminti piliečius ir savo žmonės, kad jau septynerius metus iš eilės iš tikrųjų nebuvo padaryta e, klaidų E, kitose srityse, o klaidų lygis e, komisijoje, tai te, dera su tuo 2 procentų tikslu ir kitos visos, e, kitos visos sritis susilaukė teigiamo, teigiamos nuomonės. Na ir dabar vėlgi E, bendras valdymas, e, sanglaudos politika, žemės ūkio sritis, tai būtent e, tos sritis, kuriuose padaryta daugiausia, pasiektas didžiausias klaidų lygis. Ir iš tikrųjų kalbam apie sritis, kuriuose labai sudėtingos taisyklės galioja, turiu galvoje viešuosius pirkimus, Ir čia vėlgi teis, auditorumai atkreipia į tas rytis dėmesį. Taip, mes turim sustiprinti darbą su valstybėmis narėmis, nes e, tik, tik tokiu būdu tada galėsim pasiekti geresnių rezultatų per ateities metus. Be to, norėčiau priminti gerbėmiesiams parlamento nariams, kad mes turim dar spręsti konkrečią problemą. Tai daugia, tai yra mūsų, tai kad mūsų mm, biudžeto pagrindas yra daugiametė finansinė programa, o ataskaitos auditorumų parengiamos už metus. Ir uh, E, tose ataskaitose ne viskas atsispindi. Tad yra skirtumas tarp metinės ataskaitos e, nustatyto klaidų lygio e, ir palygint su tam tikrų laikotarpių. Vidutiniškai, žvelgiant į ilgesnį laikotarpį, tas klaidų lygis būtų 2,2 procento. Tačiau aš nenoriu teisintis, nenoriu tiesiog pateisinti iš tos situacijos, aš norėčiau, kad mes žvelgtume į priekį. Ir du dalykus noriu pasakyti, kad kalbant apie 2020 e, metų programą, tai mes jau numatėm e, naujas taisyklės, laikydamėsi trijų principų - supaprastinimas, kartu e, administracinių išlaidų mažinimas ir kartu klaidų lygio mažinimas, kaip kad nurodė audito rūmai. Tad e, šiuo atveju vėlgi mes e, čia kalbam apie bendrą e, valdymą ir kartu tai yra politinio lygio dalykai, aukščiausio lygio politiniai dalykai. Ir kartu reikėtų numatyti tam tikras paskatas, įdėkti tinkamas kontrolės sistemas, to mes ir sieksim per ateinantį laikotarpį. Ir kitas dalykas, kurį noriu pasakyti. tai mes palankiai vertinam e, audito rūmų rekomendaciją kreipti dėmesį į rezultatus, skatinti veiksmingumo kultūrą, ją kurti. Ta aš ketinu daryti, visi mano darbai bus su tuo susiję ir labai glaudžiai dirbu ir dirbsiu su komisijos kolegomis, su valstybėmis narėmis, su kitais e, subjektais šios ryties. Be to noriu patikinti parlamentą, kad mes iš tikrųjų labai rimtai atsižvelgiam į rekomendacijas ir mes sukūrėm veiksmingumo klausimais užsijimančią tarp institucinę darbo grupę. Ta darbo grupė jau konkrečiai įgis metmenis ateinančią savaitę. Tad aš neketinu švaistyti laiko, nes mūsų piliečiai iš tikrųjų e, tikisi, kad mes tinkamai tinkamai e, saugosim, tinkamai rūpinsimės e, pinigais. E, ir man, ponė De Silva Kaldeira, aš tikrai esu įsipareigojusi dirbti, glaudžiai dirbti su audito rūmais, tiesiog tam, kad būtų galima pasiekti rezultatų, laikantis atitikti taisyklių ir kartu siekiant rezultatų. Labai ačiū gerbimai komisijos narė. Dabar pradėsime diskusijas ir pirmiausiai suteiksiu žodį poniai Greisliai pusantrai minutiai. Gerbima pirmininkė, gerbimas auditorumų vadovė, komisijos narė. Jūs uh, pripažinote rezultatus, kurie pasiekti su pinigais Jūs sakėte, kad išlaidos yra svarbiausias dalykas. Ir jeigu jūs e, būtumėte papriekaištavęs komisijai, tai būtumėte tikrai padaręs man labai dėlį įspūdį. Kodėl nepasižiūrime į rezultatus? Kaip, ką iš tikrųjų pasiekėme jaunimas, jaunimo nedarbas, kit, nedarbas apskritai Romų integracija? Negalime kalbėti apie rezultatus, jeigu ir toliau kalbėsime apie klaidų lygį. Taip, tai svarbu, nes e, tai parodo, kaip dirba administracija ir dėl to yra daug klausimų. E, regioniniuose fonduose e, matome, kad tik tai 2,6 procento, kitur yra daug daugiau pavyzdžiui, 4,9-5 procentai, ar generaliniai direktoratai geriau e, apsisaugo, ar yra kažkoks interesų konfliktas. Aš taip pat turiu daugybę klausimų, pavyzdžiui, dėl finansinių priemonių. 47 e, procentai buvo paminėti dėl e, galutinių naudos gavėjų. Ir ką jūs E, darysite, ar tikrai imsės kažkokių veiksmų. Trečias pastebėjimas. Neteisingi įrašai valstybių narių administracijoje e, mes generalinio direktoriaus metinė ataskaitoje matėme, kad skaičiai yra skirtingi, taigi mums iš tikrųjų reikia taikyti nuobaudas Europos zonoje už neteisingą valstybių narių atskaitomybę. Dabar suteiksiu žodį poniai Ajelai Sender. Dviems mintėms. Ačiū, gerimas pirmininkė. E, norėčiau pasveikinti komisijos narę Georgievą, pasidžiaugti, kad yra salėje. Taip pat esu dėkinga ponui Kaldeirai, kuris pristatė audito rūmų naujausią ataskaitą ir už jo rekomendacijas. Mes uh, Tik pradėjome e, savo kadenciją, prasidėjo naujas biudžeto e, laikotarpis, krizė šiek tiek sušvelnėjo, bet ji tęsiasi. E, mes iš tikrųjų niekada nematėme tokios didžiulės problemos neapmokėtų mokėjimų. Ponas Junkeris pažadėjo 300 milijardų E, bet yra daug problemų, kurias nustatė e, auditorumai ir komisijos narė Georgieva. Jūs turėtumėte nepamiršti to. E, tampa vis sunkiau dirbti su bendrijos ekonominėmis struktūromis. Taip pat yra problemų dėl išteklių. Audito rūmai sako, kad yra problemų skaičiuojant valstybių narių bendrasias nacionalinės pajamas. Didėja E, sąjungos biudžeto deficitas. Mes matome, kad nuosavose ištekliuose e, trūksta lėšų. E, ir taip pat yra problemų dėl pajamų. Aš esu dėkinga ponui Kaldeirai, audito rūmui, kad tiksliai kalbėjo apie praeitų metų biudžetą. Ir taip pat e, pasakė, kad jisai pasakė, kad kiekvienam gyventojui per metus tenka 290 eurų. Buvo kalbama apie e, rimtą klaidų lygį, bet e, tai sudaro tik tai 13,6 euro per kiekvienam žmogui per metus. Galbūt tai yra ir netaip daug. Bet kuriuo atveju mes esame dėkingi auditorumams už tai, kad bando sekti tendencijas, nustatyti didžiausias problemas. Jeigu pasižiūrėsime į e, bendrosios žemės ūkio politikos e, biudžetą, klaidų lygis sumažėjo 2 procentais. Kai kur e, padidėjo klaidų lygis iki 2,7 procentų, taigi matome skirtingas tendencijas ir reikėtų, kad audito rūmai daugiau dėmesio skirtų rezultatams, veiklos rezultatams. Ir taip pat nereikėtų pernelyg daug bausti žmonių, nes jie bus tarsi atgrasyti. Ponas Černeckis, pusantros minutės. Pirmininkė, e, ponios ir ponai, norėčiau padėkoti e, pirmininkui Kalderai, ponui Lazaro. Man malonu e, matyti komisijos narę ne klausime, o plenarinėme posėdėje. E, žurnalas Newsweek e, šią savaitę įspausdino žemėlapį ir, ir ten kalbama apie problemas įvairių šalių. Europoje e, didžiausia problema yra jaunimo nedarbas. Mes šiai sričiai skiriame daug lėšų, bet nesu tikras, ar jos gerai panaudojamos. Ir turiu atvirai pasakyti, gerai, kad ataskaita kelia šią problemą. ES lėšų valdymas nėra geras. Mes turime jį patobulinti. 322 milijardai eurų. Tiek e, yra neapmokėtų lėšų, tiek sąskaitų neapmokėta. ir numatoma, kad skola Europos tik didės. Nepakankamai e, pagerėjo problemos sprendimas su klaidų norma mokėjimuose. Anksčiau buvo mažiau e, 5 procentų ir išliko tas procentas panašus. E, jautriausios e, sritis yra kaimo plėtra ir sanglauda. Ir tai yra rimta problema, nes tai yra e, sritis, kuriuose e, labiausiai pažeidžiamos tampos, e, tampa neturtingesnės šalis. E, Dėkuoju toliau ponas Ali, pirmininkė, komisijos vicepirmininkė. Esu dėkingas auditorumams už e, šią ataskaitą, nes e, ji pateikė mums įdomių minčių. Mes turėtume prisiminti, kad ES biudžetas e, turėtų turėti gerą sistemą įvertinant valstybių narių bendra, bendrasis nacionalinės pajamas, nes tai sudaro maždaug 70 procentos pajamos ES biudžeto. Ir audito rūmai taip pat nustatė didelius netitikimus tarp komisijos veiklos, e, tvirtinant įvairius procesus ir e, atskaitomybėje. Komisija turi e, savo atsakymuose savo, kad ne su visomis išvadomis sutinka. Mums reikia visai naujo požiūrio. Mums reikia žiūrėti į makronominius valdymo dalykus ir man kyla tam tikrų abejonių. Uh, E, bendrųjų nacionalinių pajamų komiteto darbas yra įvertintas neigiamai. E, taip pat reikia žiūrėti, kaip patikimi yra statistiniai duomenys. E, reikia žiūrėti, kaip įvairios tarptautinės organizacijos, įskaitant Pasaulio banką, TVF ir Eurostatą naudoja surinktus duomenis. Bet yra ir pozityvių dalykų. Komisija e, sako, kad ketina įgyvendinti rekomendacijas. Ir mes taip pat manome, kad ateityje auditas turi pirmiausiai e, koncentruosis ties rezultatais ir stebėti, ar deramai valstybės koordinuoja e, savo veiksmus su regioninėmis ir vietos struktūromis. ES lygmenių taip pat būtų galima pateikti daugiau gairių dėl projektų gyvendinimo. Ačiū toliau, žodis ponui Stas, vienai minutį. Ačiū, ponė pirmininkė. Auditorumo pirmininkė, kolegos. E, faktai yra skausmingi, juos apibendrino kolegos. Daugiausia problemų iškyla bendros atsakomybės srityse. Daugeliu atveju valstybės narės žino, kad klaidos yra daromos, tačiau jos nesijima veiksmų. Klaidų lygis panaudo kaimo, kaimo plėtros, taip pat žuvininkystės srityje, e, tų, tų lėšų panaudojime klaidų didelis yra nemažas. valstybės narės galėtų geriausiu atveju pasiekti maž, mažesnio klaidų lygio, reikėtų, laikytis, reikėtų vykdyti komisijos parengto plano, kurį parengtų ponė Georgieva. Taip pat finansų ministrai turėtų valstybių, a, kiek, už, už kiekvieną valstybę atsiskaityti, pasirašyti deklaraciją. ir e, finansų ministrai turėtų gebėti prisimti atpolitinę atsakomybę už tai, kas negerai. Ponas Valį vienai minutį. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pakomentuoti struktūrinių fondų lėšų panaudojimą. Noriu su, suvokti, kokią pridėtinę vertę sukuria šios lėšos ES ir kaip apibrėžiami projektai. Valstybės narės nebūtinai geba užtikrinti a, tinkamą lėšų panaudojimą, jos tiesiog panaudoja skirtas lėšas, ne visada laikosi nustatytų standartų, tačiau kartais reikia įvertinti poveikį. Matome, e, kiek E, kaip aukojasi žmonės, jie dirba, moka mokesčius ir paskui susiduria su neteisybė finansų srityje. ES institucijos iš tikrųjų jiems yra visiškai nenaudingos. Ir lėšų, pan, es lėšų panaudojime valstybės narės privalo būti e, labiau atsakingos. Ir mes turėtume pasiekti, kad piragas būtų lygiai padalintas visiems. Ačiū. Toliau ponas Vilimski. Vienai minutį. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad žmonės turėtų rausti iš gėdos. Ką tik kalbėjome apie tai, kad ponas Junkeris vadovavo valstybei, kurioje buvo mokestinis rojus ir žmonėms teko jį finansuoti. Uh, darant finansinės aukas, žmonės turėtų rausti iš gėdos, nes audito rūmai e, m, konstatavo, kad 7 milijardai eurų lėšų buvo e, panaudotos, padarius klaidų, buvo klaid, netinkamai panaudotos. Kas už tai atsakingas? Ar, ar tie, kurių čia nėra? Ar kas nors prisijims atsakomybę už tą visą sumą 7 milijardus eurų? E, Ketvirtadalis ES gyventojų gyvena ant skurdo ribos. Ir jeigu taip yra, mes negalime taip e, neatsakingai naudoti pinigus. Ir jei Europos Sąjunga gali skirti lėšas, tuomet valstybės narės gali tas lėšas atsijimti, kad būtų gal, galėtų jas tinkamai panaudoti. Ačiū. Toliau ponas Sarvama, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu visų pirma padėkoti e, audito rūmams ir pasveikinti šią instituciją. 2013 m. ataskaita labiau nušviečia šią temą ir kaip niekada teikia e, peno diskusijoms. Bendras klaidų lygis buvo 4,7 procentai ir kai kuriais atvejais netgi 6,3 procentai, tai visiškai e, neprimta. Tačiau man, man labiau rūpi kokybė, o ne skaičiai. Pateiksiu vieną e, pavyzdį apie tai, ar valstybių narių teikiama informacija komisija yra patikima. E, klaidų lygis struktūrinėje politikoje anot komisijos yra 2,8 procentai. Bet pažvelkime atidžiau, kaip audito rūmai padarė. Ir iš tikrųjų klaidų ten 6,9 procentai. E, šioje ataskaitoje yra vertingas pastebėjimas, kad daugeliu atveju valstybių narių nacionalinės institucijos turėjo pakankamai informacijos apie tą situaciją. Ir manau, kad tą situaciją reikia keisti audito, auditavimo grandinė turi egzistuoti iki programų ligmens, kad tai būtų užtikrinta reikia skaidrumo, e, prieinamos informacijos, taip pat supaprastinti taisyklės. Ir ta, taip pat sutelkti dėmesį į į tai, ką siūlė ponė Georgieva, kuomet ta ataskaita buvo pristatyta. Pirmininkė, dėja, jūsų pasisakymui skirtas laikas baigėsi. Dabar žodis ponui Būslav Liberatskiai dviems minutėms. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmininkė Kaldera. Čia e, vėlgi labai daug e, na, parlamente naujų kolegų, naujas parlamentas ir prieš mus štai pirma tokia ataskaita. Ir turim kartu naują komisiją. Tad mes turėtume e, baigti ėję tokiu uždaru ratu, kai visą laiką kalbama apie nuolatinius gerinimus, tokį siekį. Mums šito reikia. Iš tikrųjų, reikėtų kalbėti apie rimtą darbą o ne apie tai, kad reikėtų tiesiog patekti į, tai yra kalbėti apie svarbiausius dalykus, antraštinius dalykus. Dabar tas e, išlaidų lygis yra labai svarbus ir skaičiai svarbus, bet to nepakanka. Tai reikėtų laikytis taisyklių. Ir kartu reikėtų, orientu, reikėtų orientuotis į tikslų tikslą, į augimą, į su juo susijusius tikslus, viso to uh, šiandien labai reikia. Komisijos narė Georgieva ir kiti komisijos nariai turėtų turėti priemonių, kaip pamatuoti socialinį ES programų poveikį. Valstybės narės, regioninės institucijos yra mūsų partneriai ir turim, jie turi užtikrinti, kad kiekvienas eurocentas tikrai būtų nukreiptas tinkama linkme. E, mes kalbam apie investavimą, o ne tiesiog e, išlaidžiavimą ir išleidimą lėšų. Tad turim tiesiog nustatyti geriausias lėšų e, sritis ir kartu labai gerai uh, E, kad sudaroma tokia tarp institucinė šiam klausimui skirta darbo grupė, kurioje dirbtų e, parlamento ir kitų institucijų e, nariai, tam, kad tikrai mes galėtume įgyventi naują veiksmingumo savoką per naująjį finansavimo laikotarpį. Ačiū, ponas Vistisen. Vieną minutę. Deja, nebe jokia naujovė, kad audito rūmai negali pati, patvirtinti e, apskaitos, kadangi vėlgi per daug klaidų, kad labai toli nuo 2 procentų tikslo. Bet to nenaujovė e, ir tai, kad e, viena vertus mes mes nepasiekėm e, tikros e, pridėtinės Europos vertės, e, leisdami biudžeto lėšas ir negalim užtikrinti, kad, kad vėlgi tie pinigai, kuriuos leidžiam ES lygių, būtų galim, galėję galbūt geriau panaudoti nacionaliniu lygiu. Tad vėlgi numatytas dabar biudžetas per ateinančius metus. Ir čia iš tikrųjų tie mano paminėti dalykai, tai bomba, e, ant kurios sėdė, stovi Europos biudžetas. Kolegos iš tikrųjų e, atsakingi ir aš tą norėjau šiandien kaip tik pasakyti. Ačiū, ponas Arnot. Viena minutė. Taip, 7 milijardai eurų, kurie e, blogai buvo panaudoti. Mes kalbam apie smulkės įmonės, mes kalbam apie ūkininkus, mes kalbam apie darbuotojus, kurie moka milžiniškus mokesčius. Tačiau mes kalbam apie visiškai supuvusią sistemą. Valstybių narių klaida ir yra pačios sistemos klaida net ir tuos proje, tie projektai, kuriuos administruoja komisija, ir klaidų lygis 3,7 procentai. Praėjusiais metais komisija paprasčiausia ignoravo, kad 20, 21 procentą e, tų auditorumų rekomendacijų ir ne visos jos buvo įgyvendintos, tik 79 procentai ar iki galo. Tad e, vėlgi, jeigu tai būtų daroma viešajame sektoriuje, tai valdininkai atsidurtų kalėjime. Ir tai dabar daroma tiesiog metai metus iš eilės. Ačiū, ponas Alijo, vieną minutę. Pone pirmininkė, brangus kolegos, ačiū audito rūmams už tai, kad pateikė tokią aiškę ataskaitą. Bet vėl atrodo išvados nepakankamai patenkinamos. Kalbama apie biudžetą ir, tars, ir e, kalbama apie tai, kad tiesiog e, iš, e, išla, tai yra, išlaidos daromos išlaidų vardan. Uh, bet nori ir kartu e, išlai, e, patiriamos išlaidos pažeidžiant taisyklės ir kartais e, tiesiog imantis sukčiavimo, ypač turiu galvoje viešuosius pirkimus, toje srityje tiesiog yra aiškių korupcijos atvejų. Tad 322 milijonai eurų dar nėra neišmokėta. Ir vėlgi, e, šiaip jau piliečiai mūsų klausia, kokiagi čia padėtis, nes. E, Dabar ponas Deutsch pusantros minutės, prašom. Dėkuoju. Dėkoju pirmininkė, auditorum vadovė, komisijos narė Georgieva, kolegos. Norėčiau padėkoti audito rūmams už ataskaitą. Nesi, nesutinku su tuo, ką sakė kai kurie kolegos. Manau, kad ataskaita teisinga, ji gali padėti mūsų darbui. Taip pat norėčiau priminti Jums apie uh, du svarbius skaičius, kuriuos minėjo ponas Kaldeira. 2013 metais ES biudžetas e, e, sudarė 148 milijardus kaip išlaidų, iš jų 4,7 procentai netitiko egzistuojančių taisyklių. Ir klaidų klaidos e, susijusios su maždaug 7 milijardais eurų. E, taigi laukia labai daug darbų, mums reikia spręsti šias problemas ir taisyti klaidas. Yra ir kita labai rimta problema, apie kurią dažnai nekalbame. Tai yra tie 7 milijardai e, eurų klaidų gali būti palyginti su 25-30 milijardų eurų, kurių komisija neišmokėjo e, sanglaudos politikos priemonėms, kurios e, tinkamai gyvendinamos. Dėl to neteisingai tvarkomės su biudžetu. Ponas Vaugan, ačiū pirmininkė, dėkoju auditorumų vadovai. Manau, kad visi kolegos pasidžiaugs tuo, kad audito rūmai dar kartą pasakė, jog įplaukos įsipareigojimai yra teisėti, teisingai tvarkomasi, bet su jais bet daug ką reikia padaryti dar sumokėjimas. 4,7 procentai klaidų norma yra pernelyg didelė. Ir vis tik tai reikia pasakyti, kad kalbam apie klaidas, ne apie sukčiavimą. Daug klaidų daugiausiai pasitaiko valstybių narių lygmenį. Yeah. Ir skaičiai rodo, kad e, ten, kur yra bendro valdymo projektai, klaidų lygis yra kur kas didesnis negu tiesiogiai valdomų programų e, atveju. Mes dėl to turime dirbti daugiau su valstybėmis narėmis, ypač tomis, kurios kasmet kelia problemų. Dėl to e, man būtų įdomu išgirsti komisijos idėjų. Pavyzdžiui, kaip galime padėti valstybėms narėms sumažinti klaidų lygį. Kitas dalykas yra veiklos rezultatai pirmininkė e, e, nutraukė kalbėtoje. Aš pasakiau, kad nebuvo e, teisingai įjungtas chronometras, jūs iš tikrųjų jau kalbėjote tiek, kiek jums buvo skirta. Dabar ponas Ashworth, vienai minutiai. Pirmininkė, neigiamą patikinimų deklaraciją e, kas metai tikrai labai liūdna, bet e, tiek auditoriai, tiek komisijos nariai ėmėsi pozityvaus požiūrio ir visai teisingai pasakė, kad dabar matome naują pradžią, visai teisingai buvo pasakyta, kad tiek auditorumai, tiek komisija yra pasirengę spręsti senas įsišaknyjusias problemas. Reikia kultūrinio pokyčio, apie tai buvo kalbama ir aš sutinku su tuo ir norėčiau pasiūlyti išeities tašką tiems pokyčiams. Jis, pokyčiai turi prasidėti čia, nes mes esame tiesiogiai žmonių išrinkti atstovai. Mes E, sprendžiame, kiek mokesčių mokėtojų pinigų buvo skiriama biudžetui. Ir kai kalbame apie tai, kaip e, tvarkomasi su biudžeto lėšomis, mes neturime jokių galių tikrinti komisijos, pavyzdžiui, išlaidas, neturime mechanizmo, kuris leistų įvertinti, ar teisingai buvo naudojami e, pinigai. Ir mes, jeigu turėsime tokias galės, tuomet galėsime pakeisti tą kultūrą ir užtikrinti pozityvę e, deklaraciją. Ačiū toliau vieną minutę, pane Adinolfi. Esu dėkinga auditorumų pirmininkui už jo pasisakymą. Metinėje ataskaitoje man ypač įstrigo klaidų lygis, kuris nuo 2009 iki 2011 metų nuolatos augo. Tai reiškia, kad yra sisteminė problema ir ji kainuoja 30 milijardų, 70 milijardų eurų E, tai susijęs su pensijomis, e, atlyginimais, išlaidomis skirtoms pastatams Kalbu apie ES administracinės, administracinės reikmes. Kai prašome piliečių susiveršti diržus, turime labai atidžiai panaudoti pinigus ir, suma, ir, ir mažinti finansavimą naujiems ES institucijų pastatams. Tikimės, kad nuėsis komisijos pirmininkas Junkeris e, E, imsis, laikysis griežtos taupimo politikos šioje srityje. Toliau panas Bonano. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasveikinti 17 merų atvykusių iš Piemonto, mano regiono Italijos. Tai regionas, kuris yra istorijos bėgė patyręs nemažų sunkumų, taigi malonu jūs čia pasveikinti. Uh, Norėčiau pasidalinti savo. Aš, e, būdamas, e, dirbdamas politikoje e, Italijoje, ypač aktyviai kovojau su mafija. Mafija tai nėra tik tai krikštatėvis, kuris sėdi kažkur Sicilijoje. Mafija e, eina paskui pinigus. Audito rūmai konstatavo, kad 7 milijardai eurų buvo panaudoti neteisingai. Mafija tikrai prie to pridėjo savo ranką. E, taip pat ir Luksemburgė. Ir tikrai e, čia yra, tai yra susijęs su nešvariu e, verslu. Pirminkė, jūs baigėte pasisakymui skirtą laiką, dabar ponė Šmit. 2013 metų ataskaita konstatuoja, kad klaidų lygis yra 4,7 procento, o 6,3 procentai E, e, sričių, kuriuose reikėjo e, tai, koreguojamų veiksmų. Audito rūmai e, minėjo kontrolės metodus, taip pat e, taisyklių nesilaikymą, tačiau didžiausia problema slypi eksante e, kontrolės sistemom. sistemoje. Turėtumėme už užkardyti netinkamą lėšų skirimą. Reikia vieną kartą sustiprinti šį metodą. Tai jau 20-oji metinė ataskaita ir tikrai labai neramina tai, kad praėjus 20 metų e, kontrolės įgyvendinimo e, budriai prižiūrint audito rūmams, komisija neužtikrina, kad, vals, kad tos lėšos būtų tinkamai panaudotos. Valstybės narės to nesugeba pasaky, padaryti. Ir, ir būtent to, šiais laikais nereikėtų niekam daryti jokių paslaugų, nes žmonės nori, kad tos lėšos būtų panaudotos tinkamai. Ponas Gair toliau. Ačiū pirmininką kolegos. Noriu padėkoti audito rūmų pirmininkui už ataskaitę. Išgirdome, kad klaidų lygis šiais metais šiek tiek sumažėjo. Bet viskas priklauso nuo to, koks yra matas, e, kurio atžvilgiu įvertiname klaidas. Kaip žinome, ES išlaidų kreivė kis E, nes mokėjimų poreikis auga ir kuo daugiau projektų valstybės pradeda gyvendinti, tuo didesnis e, mokėjimų poreikis. Prisiminkime, kur buvome prieš septynis metus, 2006 metais. Tuo metu klaidos, e, klaidų lygis buvo 7,3 procentai. Ir dabar klaidų lygis yra trešdaliu, tai 11,3 procentais mažesnis nei prieš septynerius metus. Tai yra politinė sėkmė. Ką galime padaryti, kad dar labiau sumažintume klaidų lygį? Manau, kad e, viskas priklauso nuo valstybių narių. Raginu kolegas pasidomėti e, dokumentais, kurių pagrindų parengta šį ataskaitą. E, nes e, valstybių narių institucijos turėjo pakankamai informacijos apie galimas klaidas ir galėjo jas aptikti ir sumažinti jas. Dėkojame pekne, panie precedajuca. Ponas Sulikas, labai ačiū ponė pirmininkė. ES audito rūmai ir vėl nustatė kad um, milijardai eurų buvo išleisti neteisėtai ir tai jau ta praktika tęsiasi dešimt metų, niekas tarsi nesikeičia. Kalbama apie klaidų lygį, e, klaidas, kurios atsirado aplenkiant taisyklės. Tad iš vis, kiek tada tos išlaidos prasmingos. Tad pirmas reikalavimas e, tiesiog leisti pinigus laikantis taisyklių ir toliau tada e, vėlgi vertinti, ar išlaidos tikslingos. Nes priešingų atveju iš ties būtų neteisinga, juk čia kalbam apie mokesčių mokėtojų pinigų rinkimą ir po to tada neteisingą išleiti, išleidimą mes turėtume pirmiausia pradėti nuo išlaidų, pradėtume mažinti išlaidas. Taip, bendrąją žemės ūkio politiką mes paveldėjom iš praėjusio e, šimtmečio 50 milijardų eurų suma minima. Ačiū. Toliau ponas Zdechovskis. Gerbiama ponė pirmininkė, gerbiami kolegos, ponios ir ponai. Audito rūmų e, metinė ataskaita iš tikrųjų e, liūdna, kad mes tiek daug dabar kalbam apie tai. Tačiau iš metinės ataskaitos matyti, kad Europos e, komisiją kamuoja blogo finansų valdymo sindromas. Ir tai buvo per praėjusius, praėjusią laikotarpį. Mes turėtume siekti, kad tas sindromas išnyktų. Čia įvardyčiau vieną svarbiausią problemą. Būtent, kad ne visiškai aiškiai nustatyti prioritetai. Kai naudojamos e, Europos fondų lėšos, tai turėtume užtikrinti, kad lėšos E, e, būtų leidžiamos pagal nustatytas taisyklės, bet tam neskiriamas pakankamas dėmesys. Paprastai tiesiog kartais net nepasidomima, ar finansuotas projektas pasiekia e, nustatytų tikslų ir vėlgi ar pakankamai tinkama yra vidinė kontrolė. Valstybės narės irgi iš dalies atsakingos už tokią padėtį. Valstybės narės, kurios tink, ne iki galo pateikia e, duomenų, informacijos, kai kurios e, tiesiog dėl klaidų, kitos tyčia. Ačiū, ponė Kinečiai. Kiničiai, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, ponė komisijos narė. Kartu ačiū audito rūmams Kas kart, kai e, klausomės auditorumų pranešimo, e, minimos tos pačios pro, problemos. Antai praėjusių metų klaidų lygis buvo 4,7 procentų. Ir čia kalbam apie tas rytis, e, kuriuose lėšos valdomos bendrai kartu su valstybėmis narėmis. Tačiau reikėtų įvertinti visus klaidų lygio aspektus ir reikėtų kartu įvertinti, kodėl, kodėl tokia padėtis ir ko galima imtis, kad e, padėtį būtų galima pagerinti pagal rekomendacijas auditorumų. Taip, dabar kalbama apie veiksmingumą, e, kartu kalbam ir e, skirtumas tarp įsipareigojimų ir atliktų mokėjimų. Tai aišku paveiks būsimą tą programos laikotarpį. Todėl labai svarbu, kad komisija imtųsi kuo skubesnių veiksmų. Tai turėtų būti uh, komisijos prioritetas. Pone Šulin, jos nėra, tai tada žodį suteiksiu ponui Vandegamp. Pusantros minutės skiriu laiko. Prašom įsijungti mikrofoną. Ačiū. Pirmininkė, ačiū auditorumų pirmininkui, ačiū komisijos nariai, ačiū už jūsų kalbą. ne tai, kad aš čia visiškai sutikčiau su ponios Greslė kritika. Nes mes turėtume iš tikrųjų žvelgti į ateitį ir stengtis vengti klaidų. Vis dėlto e, klaidų lygis sumažėjo nuo 4,7 procentų, tai yra iki 4,7 procentų palyginti su metais prieš tai. Tačiau Europos piliečių akimis to nepakanka minima 7 milijardų eurų suma, suma, kurią mes, galima sakyti, praradom. Kolegos sakė, kad tie pinigai tiesiog nusėdo į mafijos kišenes. Jais mes galėjom uh, iš tikrųjų prisidėti prie infrastruktūrų kūrimo. Tad klausimas komisijai, ką jūs ketinat daryti e, artimiausioje ateityje? Turiu galvoje pirmiausia valstybės narės, nes jos vaidina labai didelį vaidmenį Na ir dabar per klausimus mes pateik, irgi pateikėm jums panašų klausimą. Kaip jūs reaguosite į audito rūmų metinės ataskaitas ir kartu valstybių narių vaidmenį e, vykdant biudžetą? ir turiu galvoje valstybių narių pareiškimus, e, pareiškimų nagrinėjimą, gal būtų galima visą tą supaprastinti. Dabar Jums pateiktas klausimas pagal mėlynąją kortelę. Ar jūs malonėtumėt atsakyti, ponė Geir? Taip, pažįstu kolegą kaip labai rimtą, bet aš paprašiau žodžio e, dėl štai ko. Jūs sakėt, kad 7 e, milijardai eurų taip ir išnyko. Tačiau audito rūmai e, sako, kad klaidų lygis tai tiesiog rodo ne sukčiavimą kažkokį, bet tiesiog klaidinga, klaidingas tam tikras išlaida, tai yra m, mm, išvadas. Atsakymas Aš norėjau patikslinti, taip, jūs teisus, ne tai, kad 7 milijardai eurų, ne tai, kad jie būtų išnykę, aš norėjau pasakyti, kad jie tiesiog buvo panaudoti netiems tikslams. Ačiū, kad mane patikslinot. Ačiū. Dabar perėjom prie spontaniškų pasisakymų ir pirmiausia kalbės ponė Anderson. Ačiū. Aš taip pat norėčiau padėkoti auditorų rūmams už ataskaitą ne visuomet mes įvertiname jūsų darbą pakankamai. Mes e, tikriausiai turėtume gausiau dalyvauti šiame posėdėje. Taip pat mes, mūsų frakcija mano, kad kontrolė yra svarbu. Taip pat labai svarbus dalykas ir gebėjimas įsisavinti lėšas. Ir lėšų panaudojimas. Junknė karalystė yra žemiau e, es vidurkio įsisavindama lėšas Ir e, bendrai kalbant, tai reiškia, kad lėšos skirtos jaunimo garantijai, pagalbai nuo potvinių, e, iš darbo atleistiems darbuotojams, e, lėšos galėjo būti panaudotos kur kas geriau, kaip ir lėšos, apie kurias kalbama šioje ataskaitoje. Norėdamas sureaguoti į kolegos pasisakymą, noriu pasakyti, kad tikrai ES pinigai neišvaistomi, jie yra vertingi ir mes turime geriau juos panaudoti. Pirmininkė nutraukė kalbėtoje. Toliau ponas Marijas. Vieną minutę jums suteikiu taip pat. Gerbiamas pirmininkė matome, kiek daug veidmainių yra Europos Sąjungoje komisija ir trojka e, rodė pirštų į Graikiją ir kitas pietinės valstybės reikalavo taupyti. E, reikėjo labai, įdėgė labai žiaurės prisitaikymo priemonės. Tuo pačiu metu komisija pati nesugeba susitvarkyti savo kieme e, tarp savo darbuotojų užtikrinti tvarkos. Neteisingai tvarkomasi su lėšomis, kaip kad matome iš audito rūmo ataskaitos. Ir kas prisims kaltę, kas bus atsakingas už tas lėšas, kurios yra neteisingai panaudotos, ypač tuo metu, kai milijonai bedarbių e, bendryjoje gyvena korupcija viešuosiuose pirkimuose, pinigų švaistimas, e, prastas, prastas administravimas, e, pinigų naudojimas tik tam, kad jie būtų panaudoti komisijos finansinis valdymas. Matėme, kad taisyklės yra pažydinėjimas ir matėme daugybę klaidų. E, ponas Sotes. Ačiū pirmininkė, dėkoju, kad suteikite man žodį. Aš taip pat norėčiau pasidžiaugti auditorumų ataskaitą. Manau labai svarbu, kad ši institucija išanalizuotų tai, kaip veiksmingai naudojamos ES lėšos. Tačiau norėčiau ir kitą dalyką pasakyti. Mes iš tikrųjų galėtume geriau tvarkyti su ES pinigais, kaip kad auditorumai ir sako. Mes turėtume taip pat nusistatyti aiškius tikslus. Tik tai tokiu būdu galime užsitikrinti geresnį rezultatą ir daugiausiai dėmesio tam turėtume skirti komisiją į pirmiausiai. E, taisyklės yra dabar per daug sudėtingos, jos e, kūrė kliūtis ir neleidžia veiksmingai panaudoti pinigų. Kai kurios taisyklės yra geros, kai kurios gali duoti priešingą rezultatą. E, toliau ponas Eferič, vienai mintai. Ačiū. Aš dirbu regionų komitete matėme, kad yra tam tikrų netitikimų. Aš sutinku, kad daug kas yra tikrai e, paprastos klaidos, nieko pikto juose nėra ir man atrodo, kad e, reikėtų užtikrinti, jog sistema leistų geriau suprasti tas taisyklės, kad žmonės nesusipainiotų ir tikrai neteisingas tarkimas su pinigais padarytas paprasčiausiai dėl nesupratimo. Bet taip pat gali pasitaikyti ir sukčiavimo atveju stambių mastų. E, mes e, e, turime galvoti, kaip valstybės narės turėtų pasinaudoti teisingai pinigais, nes jų nėra tiek daug ir kaip užtikrinti, kad procese nebūtų klaidų. Morvai. Ačiū toliau žodis poniai Morvai, vienai minutiai. Ačiū. Komisijos narė savo pasisakymę jūs sakėte, cituoju, kad piliečiai tikisi, jog mes, tai yra Europos komisija, pademonstruotumėme, kad mes tinkamai rūpinamės jūs, jų pinigais. Gerbiama komisijos narė, jei piliečiai jumis patikėtų, uh, E, o jūsų komisijai vadovauja ponas Junkeris, kuris, kaip aiškėjo, buvo sudaręs slaptus susitarimus, būdamas finansų ministru Luksemburgo, su uh, didžiulėmis įmonėmis, kad šios išvengtų mokesčių jo šalyje. Ir jos tokiu būdu susišlavė daug pinigų iš jo paties piliečių kišenių ir pasinaudojo MVI, tai, tai dėl to taip pat nukentėjo MVI toje šalyje. Ar jūs nemanote, kad jis turėtų atsistatydinti? Iš profesinės pusės, jei viskas būtų taip, kur pirmininkė nutraukia kalbėtoje, dabar žodis ponui Kaputo. Ačiū, ponė pirmininkė. 2013 metinėje ataskaitoje audito rūmai konstatuoja, kad biudžete per daug dėmesio skiriama pinigų išleidimui. 2007-2013 metais daugiausia ir buvo akcentuojamos išlaidos bei taisyklių laikymasis, net tiek daug dėmesio buvo skiriama e, pasiekiamiems rezultatams. Jei su klaidomis buvo panaudoti 7 milijardai eurų, tai tai tikrai per daug. Kai komis, Komisijos narė Georgieva teisingai sako, kad nereikia daugiau švaistyti laiko. Turime uh, gerinti lėšų panaudojimo sistemas, orientuotis į kokybę, mažinti biurokratiją ir užtikrinti skaidrumą Tikiuosi, kad komisija iš tikrųjų imsis įgyvendinti auditorumų rekomendacijas, kad peržengtumėme į naują etapą ES biudžeto lėšų panaudojime. Ačiū, sako ponas Obermeier. Kiekvienais metais mm, sulaukėme šios ataskaitos, norime padėkoti žmonėms, kurie parengė šią puikią informaciją mums, bet ji mane tikrai e, liūdina. Aš jau penkeris metus e, domiuosi, kaip viskas vyksta ir turiu pasakyti, kad audito rūmų rekomendacijų nie, niekas neįgyvendina. Nežiūrėti, tai, kad tos rekomendacijos yra geros. E, Neturėtumėme apsimesti, jog nematome bandymų pasiekti rezultatų. Pavyzdžiui, galime kalbėti apie gyvūnų apsaugą, aplinkosaugą ir problemas užtikrinant e, taisyklių gyvendinimą. Tačiau turime nepamiršti, kad ES yra tarsi didžiulis naftos tankeris, kuris plaukia, bet kuriam pakeisti krypti labai sunku, o kapitono kiltelė yra žmogus, kuris net nenori keisti krypties. Dabar žodis poniai Georgievai. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau visų pirma padėkoti už visas pastabas, taip pat pranešėjai už išsakytas mintis padėkoti visiems, kurie išreiškė vilti, jog, jog už, bus užtikrintas geresnis finansų valdymas žmonių labui. Norėčiau pasidalinti keliais pastebėjimais. Visų pirma, kas yra klaidų lygis? Tai yra klaidų skaičius. E, tos klaidos atsiranda dėl netinkamo lėšų valdymo, dėl neteisingai įrašytų duomenų ir 0,2 procentai klaidų atsiranda dėl to, kad lėšos pavagiamos. 0,2 procentai yra per daug. Tačiau neturėtumėme maišyti klaidų, kurios yra tikrai e, tikros e, raštvedybos klaidos su sukčiavimu. Turime aiškiai suvokti, apie ką kalbame. Nes jeigu tiksliai neapibriešime problemos, negalėsime jos išspręsti. Kitas pastebėjimas yra, kaip mes elgsimės, ką mes su to darysime. Didesnė dalis klaidų iš tikrųjų yra klaidos. Su valstybėmis narėmis nenuilstamai investuojame į žmonių mokymus. Uh, kurie e, dirba ES lėšų panaudojimo srityje. Mes sukūrėme darbo grupę, kuri turi užtikrinti, kad tam būtų skiriama dar daugiau dėmesio. Nes jeigu žmo, dirbantis žmonės supras taisyklės ir jas tinkamai pritaikys, tai klaidų sumažės. Ir turime daugybę pavyzdžių, kaip mokymo programų dėka uh, klaidų skaičius sumažėja, po to, kai tie darbuotojai išeina dirbti kažkur kitur, klaidos iškart išauga. Taip pat turime teikti stipres paskatas naujame programų laikotarpyje. 6 procentai lėšų yra numatyta finansinėms paskatoms ir taip pat numatytos sankcijos už lėšų pasilaikymą tuo atveju, kai e, buvo padarytos klaidos, panaudojant es pinigus. Mes daug darome ir esame pasirengę dar daugiau daryti su paprastinant taisyklės. Egzistuo, e, tinkamumo kriterijai dabar jau yra suderinti daugelės ryčių. Vakar e, kalbėjausi su kitais komisijos nariais ir, kalb, ir kalbėjome apie tai, kaip toliau dirbti šioje srityje, nes tai tikrai svarbu, kaip audito rūmai ir minėjo. Ir trečia mano mintis yra štai kokia. Ar mes rimtai e, primame šią ataskaitą? Taip. Audito rūmų 2013 metų 19 ataskaitoje konstatuojama, kad komisija tinkamai vykdo audito rūmų rekomendacijas ir kad e, peržiūrėtų, per, peržiūrėję tam tikrą atvejų skaičių, auditorumai daro tokią išvadą. Mes rengėmės lygiai taip pat rimtai įsigilinti šią ataskaitą. Ypač dėl to, kad mums reikia uh, kultūrinių pokyčių, ne tik griežtai įgyvendinti visus nurodymus, bet taip pat ir akcentuoti kokybę dirbsiu čia, būsiu čia ir kitais metais, ir dar kitais metais. Ir tikiuosi, kad turėsiu galimybę e, pranešti jums apie geresnius rezultatus. Aš, aš įsipareigoju pranešti apie tokius rezultatus. Ačiū. Ačiū, ponė komisijos narė. Ir baigiant šią diskusiją žodis ponui Dasilva Kaldeira. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai parlamento nariai, pirmiausia, Ačiū už jūsų žodžius, geražo, geranoriškus žodžius skirtus auditorumams, už mūsų nuveiktą darbą. Už tai jums ačiū. Norėčiau pakalbėti keliais klausimais, kurie buvo pateikti per šias diskusijas. Mums iš tikrųjų reikia gerai suvokti tai, ką reikia nuveikti. Savo ataskaitoje mes aiškiai pasakėm, kad reikėtų pakeisti štai dabartinę e, kultūrą, pagal kurią e, panaudojamos lėšos, kadangi jų lieka, e, bijant prarasti lėšas. Ir pakeičiant tokią kultūrą veiksmingesnę sistemą. Nes ir čia labai svarbu, kad valstybės narės turėtų, teikt, teiktų pakankamą informaciją apie vėlgi paraiškas dėl fondų lėšų. Tad jeigu norit, kad komisija tinkamai atveiktų savo darbą, tai reikia tikrai imtis prevencinių veiksmų, reikia geresnės informacijos. Aišku, klaidos yra uh, žmogiška, žmogiškas dalykas, tačiau jų reikia vengti. Ir mes parodėm, e, kokį poveikį turės, turėtų tada komisijos ir valstybių narių uh, veiksmai, jeigu jie būtų buvę teisingi. Mes įvertinom tam tikrus sandorius, tam tikras operacijas, apskaičiavom ir, ir tiesiog, tiesiog nustatėm, kad tam tikrais atvejais klaidų lygį būtų buvę galime sumažinti. Tad vėlgi čia ne tai, kad mes keičiam taisyklės, bet mes dabar turim įgyvendinti taisyklės. Tad dabar atėjo laikas veikti. Veikti komisijai ir valstybėms narėms. Šios turi imtis e, konkrečių veiksmų, pras, supaprastindamos taisyklės, e, nustatinėdamos tikslus tikslus ir kartu atsir, atsirinkdamos programas, kurios orientuojamos į rezultatus, kurios išeitų į naudą piliečiams. Ir kartu čia kalbama apie tinkamas paskatas. Pone pirmininkė, baigdamas norėčiau pasakyti, pakartoti. kad dėmesys didesniems, geresniems rezultatams, veiksmingumui, tai kas išeitų į naudą mūsų piliečiams, tai turėtų būti kelrodė žvaigždė. Ir nuo, nuo, nuo, jo, nuo to priklausys mūsų ūkio padėtis, darbo vietų kūrimas ir kartu aplinkosauga. Tad audito rūmų nuomonė komisija ir valstybės narės turėtų puoselėti štai tokią naują kultūrą, pagal kurią būtų skatinami rezultatai leidžiant ES lėšas. Ačiū. Ačiū, ponė. Pone ir ponius, tad dabar baigiam diskusiją, e, diskusiją šiuo klausimu. Ir dabar užleidžiu vietą e, savo buvusiai e, kolegiai. Ir pereisim prie kito darbo tvarkės punkto - Šiaurės Airijos padėties.